šį darbotvarkės klausimą ir balsuosime šiandien. Kitas darbotvarkės klausimas. Moterų pažymasis persiekamas dėl neštumo nutraukimo. Pirmiausiai, pono Jurekui, žodis vienai minutį. Pone pirmininkė, ponios ir e, ponai parlamento nariai Salvadoras yra laisva demokratinė šalis, kuri e, siekia apsaugoti žmonių e, gyvybės. E, visos tarptautinės organizacijos tai patvirtina Freedom House, Economist žurnalas ir ta šalis nori apsaugoti gyvybės. <clears throat> Ir manau, kad reikėtų taip pat ir Europos parlamente e, patvirtinti teisę į gyvybę ir diskutuoti apie sąlygas, kaip būtina ją saugoti, nes Airija, Lenkija, Malta, Salvadoras skirtingais būdais gyvybę saugo. Būtent dėl to, kad reikia e, sustiprinti teisę į gyvybę ir mes Lenkijoje norime e, pakeisti taip pat gyvybės apsaugos sąlygas, taigi mes turėtume nustoti at, užsipuldinėti e, valstybę už tai, kad vienintelė jos kaltė yra siekis e, apginti žmogaus teisės. Skotkato dabar vieną minutę kalbės. Mikrofon. Įsijunkite mikrofoną. Rugsėjo mėnesį e, lankiausi El Salvadoro e, viename iš kalėjimų ir mane šokiravo tai, ką aš ten pamačiau moteris laikomos kalėjimuose, jų gyvenimai pavokti tik dėl to, kad e, jų, jos pastojo to nenorėdamas arba buvo išprievartautos ir pasidarė abortą. Moteris Salvadore užpuolama kas tris valandas ir dažnai nepageidaujama vaisius moteris nori atsikratyti per abortą. E, tokie atvejai e, įstatymuose yra traktuojami kaip baudžiamiai nusikaltimai. Nuo 2011-2015 15 14 moterų mirė dėl komplikacijų e, susijusių su abortu. Žinome, kad Salvadoro vyriausybė dirba, kad situaciją pagerintų. Ir mes e, sveikiname Europos diplomatų darbą, bandant padėti neteisėtai kalintoms e, moterims. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį Teodoro dėl Carmen Vaskės, Evelin Betris Hernandės Krus atvejus. Joms, jos turėtų būti paleistos iš kalėjimo, laukiant, kol bus pakeisti šalies įstatymai. Ačiū, ponia Molis Katkato. Ir dabar žodis ponas Urban Krespo. Viena minutė pirmininkė. Esame susirinkę čia, kad pareikalautume paleisti Teodoro Carmen Vaskės, Evelin Hernandės ir visas moteris įkalintas Salvadore dėl to, kad jos pasidarė abortą arba dėl to, kad e, neteko vaisiaus. E, E, abortai šalyje draudžiami, tačiau visose šalise, kur abortai draudžiami tik tam tikroms aplinkybėms, reikia keisti situaciją. Kalba eina apie seksualinę ir reprodukcinę laisvę ir teisės. Nepageidaujamas neštumas yra smurtas prieš moteris, taip pat jų teisų pažeidimas, jų orumo pažeidimas. E, lyčių lygybės niekaip nepasieksime neužtikrinę teisės moterims laisvai disponuoti savo kūnų. Reikalaujame ES ir jos valstybių narių kad rūpintusi, jog būtų pripažinta teisė į laisvanorišką šeimos planavimą ir į saugų abortą visoms moterims. Ir Salvadore, ir Europoje, ir visose kitose pasaulio šalise. Ačiū ponui Krespo. Dabar žodis Beatriz Beserė Besterečė. Salvadore abortas draudžiamas bet kokiais atvejais. Ir taip pat ir tuo atveju, jei moteris yra išprivartaujama. E, moteris, tokios moteris ten įkalinamos to, tokioms e, to, laikotarpiams, kokiems įkaliname Europoje žmogžudžius 30 metų. E, Erna, Belin Hernandez buvo išprivartauta našta, e, jos kūdikis gimė negyvas ir jis nusteisa 30 metų. E, taip pat noriu paminėti Teodoro del Carmen Vaskės atvejais, e, kuri taip pat nuteista susidurėme su uh, kolektyvinė neteisybė. Šioje šalyje moteris, moterų teisės ypač pažeidžiamos. Ir uh, jeigu moteris išprievartaujamos, jos tampa dvigubomis aukomis, tai taip pat mm, tos šalies plėtotės stabdys, nes moter, jeigu ne, moteris neturi savo teisų, šalis ne, nesivysto. Ir kalba čia eina ne tik apie abortą, apie moterų teisės ir sveikatą. Būtų gerai, kad e, parlamentas išreikštų tokią pat valią, kokio e, išreiškia jungtinių tautų e, žmogus teisų galiotinis pareikalauti, kad e, situacija pasikeistų, ypač Salvadore, dėl šių teisų. Kiitokset Beatrice Becerra Bastarečialle ja seuraava puhuja on so... Ačiū ponė Beatrice Becerra ir dabar žodis yra post. Thank you, Madam Chair. Today... Ačiū pirmininkė. Šiandien uh, kreip, norėčiau kreiptis į Salvadorą valdžią ir paklausti, kas jūs tokie, kad turite teisę spręsti, kaip, mo, ką moteris gali ir negali daryti su savo kūnu, kaip galima numatyti būdžiamasias sankcijas už persileidimą. Mes, kurie gerbėme e, žmogaus teisės, uh, norime išreikšti konkrečią poziciją dėl jūsų požiūrio. Valstybės ir bažnyčios neturi teisės pažeisti mūsų žmogiškojo orumo. Mano kūnas yra mano kūnas ir aš apsispręsiu, ar daryti abortą ar ne. Bet kokia moteris pasaulyje turi teisę pati apsispręsti dėl savęs. Mes solidarizuojamės su moterimis, uh, kurios kenčia dėl tokių įstatymų. Uh, raginu Salvadoro valdžią paleisti moteris iš kalėjimo, panaikinti įstatymus, pagal kuriuos ligoninės turi informuoti institucijas apie moteris ieškančios tokių sveikatos paslaugų. Norime imtis veiksmų bet prieš bet kokius moterų teisų pažeidinėjimus, kaip moteris politikė feministė. Aš e, tarptautinėje arenoje e, solidarizuojuosi su visomis moterimis ir kovoju už mūsų teisę pačioms spręsti, ką daryti su savo kūnais. Teodora Carmen Vaskės e, prašymas buvo atmestas ir ji toliau jau dešimtį metų praleido kalėjime. Tai pasibaisėtina, ponė Jurekai, ar jūs manote, kad tai, tai teisinga, tiek laiko kalėjime. Kaip jūs tai vertinate? Jūs manote, kad tai geras dalykas e, būti įkaltinam kaip aš baudžiamą į nusikaltimą. Jums turėtų būti gėda. E, jums, e, ponas Vilikas, noriu žodį klausimą pagal Milosios kortelės procedūrą. Ponas Liukė, ar sutinkate sakyti tą klausimą? Ponas Liukė, noriu Jums teikti klausimą pagal Milinę kortelę. Ar sutinkate atsakyti? Ne, nesutinku. Valitettavasti herra Lykke, rouva Poste ei hyväksy. Atsiprašau, ponė Liukė, ponė Post, nenoriu atsakyti jūsų klausimą. koska. Taigi, išklausime visų norinčių kalbėti. Į ponas Liukė negaliu žodžiu klausimą pagal, mėlyną kortelę, pagal Milnosios kortelės procedūrą. Dabar kalbės Agnieška Kozlovska Rajevič. Ačiū, pana pirmininkė, panas ir ponai. Šiandien kalbame apie Salvadorą, Centrinės Amerikos nedidelę valstybę, kuri 1998 metais buvo visiškai uždrausti abortai. Tai reiškia, kad netgi išprievartauta moteris, kurios gyvybei neštumas kelia grėsmę, negali jo nutraukti. Ši, šiuo teisės aktu yra netinkamai vertinamos moteris, paniekinamai ir neatsižvelgia neatsižvelgiama taip pat į mokslininkų išvadas, nes moteris kurios e, pastoja dėl išprievartavimo, sulaukia baudžiamųjų kaltinimų, bandydamos nutraukti neštumą. Nes e, kartais šių įstatymų aukomis tampa net ir e, neištekėjusios nepilnametės mergaitės nuo 10 iki 19 metų nemažai moterų žūsta dėl neštumo komplikacijų E, taigi e, moteris, e, kurios patiria neštumo komplikacijų, vengia kreiptis į gydytojus. Reikia aiškiai pareikalauti pakeisti įstatymus dėl abortų Salvadorė ir paleisti laisvę įkalintas moteris, nes tokie veiksmai negali būti traktuojami kaip baudžiamieji nusikaltimai. Pono Jūrako noriu pasakyti, kad tikiuosi, kad Lenkijos teisės sistema niekuomet nepriartės prie e, tokio lygio, kuriame e, dabar yra e, Salvadore ir kad užkirstume tam kelią, mes išvesime į gatvę šimtus tūkstančių Lenkijos moterų per juodojo maršo demonstracijas. Ponas Jūrikas nori Jums užduoti klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą. Pone Kozlovs Karajevič, ar atsakysite į šį klausimą? Taip, prašau, ponė Jūrikai. Ačiū. Prieš kurį laiką Jūs girdėjote teiginius, kad vaikas yra moters kūnas sudėdamoji dalis. Jūsų partijos politinė programa teisė į gyvybę turi būti saugoma pagal Lenkijos įstatymus. Tai e, Lenkijos aukščiausias teismas yra e, atitinkamus įstatymus ir nuostas taip pat patvirtinęs, e, taigi kodėl jūs nereaguojate į tai? Parlamento nariai noriu pasakyti, kad Lenkijos teisėje yra numatytas trys išimtis, e, kalbant apie neštumo nutraukimą ir mes dabar kovojame už tai, kad Salvadore tos išimtis taip pat būtų e, patvirtintos ir kad būtų galima apsaugoti tiek gyvybę, tiek ir kitą gyvą būtybę, kuri yra moteris. Ačiū. Kiitos. Sitten siirrymme ryhmien puhujien ryhmään. Dabar pasisakys frakcijų atstovai. Socialistų demokratų frakcijos vardu Francisko Asijus dabar kalbės, prašau. Muito obrigado, senhor presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Teodoro dėl karo baskės kalėjime jau yra kalėjime 20 metų. Už ką? Už tai, kad jai gimė negyvas kūdikis. Tam pačiame kalėjime yra dar 17 moterų. Europos parlamentas e, ketina primti rezoliuciją dėl tokių atvejų, dėl e, tos 17 moterų grupės, kurios nubaustos griežtomis bausmėmis. Europos pasipiktinimas e, reiškiamas Salvadoro valdžiai galbūt galėtų pagerinti šių moterų situaciją. Aš norėčiau Salvadoro žmonėms pasiūsti žinę. Tie žmonės bando pradėti kalbėti apie abortų dekriminalizavimą šalyje. Pilietinė visuomenė turėtų pasidžiaugti tuo, kad jis sugebėjo pateikti parlamentui įstatymo projektą, kad būtų įtvirtintas žmogiškesnis aborto įstatymas. Tikiuosi, kad aborto valdžia ryštingai eis tą kryptimį kad būtų panaikintos tos nežmogiškos žiaurios bausmės. Labai ačiū, ponė Sys. Toliau, ponė Blirinar. Vyriausybė, kai kurios jėgos Fosalodėra mano, kad moteris yra vaiko inkubatorius. Todėl už abortus ar įkalinama iki 50 metų, už e, persileidimą iki 20 metais. Sveikam protui tai atrodo košmaras, bet iš tikrųjų tai yra tikrovė, kasdieninė tikrovė moteriams ir merginams Salvadore 17 metais. Tiems šiame parlamente, kurie mano, kad tai neturėtų būti mūsų reikalas, iš tikrųjų, kad taip yra gelbstimos gyvybės, norėčiau užduoti klausimą, kiek dar moterų ir mergaičių turi kentėti ir mirti, kol jūs suprasite, kad tai yra ciniška tai yra žmonių žudimas ir e, žmogžudystės gynimas. Aš nežinau kaip jūs, bet aš nepaliksiu tų moterų ir mergaičių vienų. Ačiū toliau, pane Rankė. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Teodora ir Evelina yra moteris, kurių gyvenimai ypač sudėtingi. E, ne tik, jos ne tik susilaukė negyvų kūdikių, bet jos dar įkalintos dešimtmečiams kalėti. Salvador, Salvadoro valdžia kreipdamasi noriu paraginti paleisti Teodorą ir Eveliną ir visas kitas moteris įkalintas dėl tų pačių priežasčių. Įstatymas dėl e, persileidimo Salvadore yra e, moterų neapykantos moterims išraiška. Moteris turi teisę kontroliuoti savo kūną. Kad ir kur ji būtų gimusi, jos kūnas priklauso jai, o ne valstybei ar vyrui, kuris mano, kad jis žino, kaip su juo, ką su juo reikia daryti. Moteris taip pat turi teisę į gyvenimą. Mano kūnas ir aš turiu teisę disponuoti savo kūnu. Ačiū, tol, ponė Rankė ir žodžiu. Dabar žodis ponė Garsiai Perės. Ačiū, ponė pirmininkė. Teodorai Del Carmen 34 metai ir į daugiau nei dešimtmetį jau yra kalėjime. Dešimt metų kalėjime dėl to, kad prarado savo kūdikį e, prieš laikiminę priešlaikinėme gimdyme, o Salvadoro valdžia ją nuteisė 30 metų. E, Salvadore e, už tokius atvejus taikomos baudžiamosios sankcijos. Ne tik Teodorai, dar 30 moterų, kurios gimdė panašių būdų, yra paskaltos kalinimo bausmės. Negalime leisti Europoje, kad bet kokia kad jokiame pasaulio kampelėje iš moterų būtų atimama laisvė ir jiems nebūtų suteikta teisė uh, priimti sprendimo dėl savo gyvenimo. Kalba eina apie žmogaus teisės ir išorės politiką bei ES bendradarbiavimo politiką turi užtikrinti teisės į seksualinę sveikatą ir reprodukcinės teisės visoms pasaulio moteriams, nes jų kova yra mūsų kova, mūsų kūnas yra mūsų laisvė. Turime e, tai parodyti ir, ir, ir visoms pasaulio moteriams ir to siekti visų jų vardu. Ačiū poniai Garsiai Peres ir toliau e, pasisakantieji pagal procedūrą prašau žodžio ir visų pirma žodis ponui Polčiakui. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Ačiū, pirmininkė. Kaip ponas Jurek kalbėjo, aš maniau, kad jis kalba visiškai kitų klausimų, nes nieko nebuvo kalbama apie solidarumą ir supratimą, kad E, gimęs negyvas kūdikis ir persileidimas yra visai kitokie dalykai. Aš nesu visuotinio abortų laisvės e, šalininkas, bet reikia atsižvelgti į konkrečias aplinkybės, todėl aš noriu pareikšti savo solidarumą toms moteriams El Salvadore, kurios nukentėjo nuo tokių teisės aktų. Aš manau, kad šie įstatymai turi būti pasmerkti visų e, e, protingų žmonių, įskaitant turbūt ir Lenkų dogmatikus. Pone Palčiakai, ponas Jurekas nori užduoti klausimą jums. Ar sutinkate atsakyti? Ne. Gerai, toliau. Nikola Kaputo. Ačiū pirmininkė. Ši diskusija apie abortus visada kelia sąžinės klausimų. Tai yra ir kultūrinis, ir religinis klausimas. Bet yra raudona linija, kurios niekada negalima peržengti. Tai yra moterų orumo klausimas. Salvadoros taiko labai griežtus įstatymus šią prasme. Pavyzdžiui, Evelyn Cruz buvo įkalinta 30 metų dėl e, gimusio negyvo kūdikio. Jei kalbame apie moterų ir vyrų lygybę, tai Europos parlamentas yra pasisakęs, kad moteris pačios atsakingos už savo lytinę ir reprodukcinę sveikatą. Ir šiuo atveju mes matome aišku žmogaus teisų pažeidimą iš Salvadoro valdžios pusės. Europos parlamentas turi padaryti viską, ką tik gali, kad visos šios moteris būtų paleistos iš kalėjimų dėl to, kad joms, jos e, nukentėjo gimus e, negyviems kūdikiams. Ačiū, ponia Kaputo. Notis Marijas. Ačiū pirmininkė. El Salvadore vyksta nesuvokiami dalykai. Įstatymas teigia, kad netgi gimus negyvam kūdikiui ir įvykus persileidimui, motina reikia įkišti į kalėjimą. Apie tai būtent diskutuojame šiandien. Aš manau, kad visi šioje salėje tai supranta, kad neįmanoma laikyti, kad e, embrionas, e, vaisius, kuris gimė negyvas, e, dėl to yra kalta motina. Evelyn Fernandės Kruz atvejs yra charakteringas. Ji nutiesa 30 metų už žmogžudystę gimus negyvam kūdikiui. Čia reikia kalbėti garsiai, nes tai yra įprasta praktika. El Salvadore 147 moteris nuteistos kalėti. Mes visi šiame parlamente dėl to sutarėme ir turime tokią praktiką pasmerkti. Ačiū, toliau Ernest Urtason. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo 98 metų Salvadore e, yra teisiami moteris už abortus, daugiau nei 120 moterų nuteista nuo e, 20-25 metų, neatsižvelgiant tai, kokiamis aplinkybėmis viskas vyko. E, Teodora, kuri nuteista 30 e, 10 metų jau kali, o Evelin nuteista e, 30. Reikia pasiekti, kad būtų e, įgyvendinti įstatyminiai pokyčiai, kad situacija pasikeistų. Tačiau šiuo metu Salvadoro parlamente yra e, iniciatyvų keisti įstatymus ir ES galbūt paska, paskatins, dar paspartins tuos įstatyminius pokyčius, kad situacija pasikeistų. Mūsų delegacija Salvadore dirba sėkmingai šią kryptimį ir būtų gerai, kad kitais metais, e, kai šalyje vyks rinkimai, kad įvyktų konkretus pokyčiai ir kad tos moteris būtų paleistos iš kalėjimo ir kad kad niekada daugiau moteris nebūtų niekur persekiamos už tai, kad jos teko pasidaryti aborto. Kiitos Ernest Urtasun. Ačiū Ernestui Urtasunui. Dar vienas kolega pasisakys pagal procedūrą, prašau žodžio, ponas Kantą padarys. Prašau. Pane pirmininkė, nuo 98 metų abortas bet kokiamis aplinkybėmis Salvadorė laikomas nusikaltimu ir e, visos e, e, moteris, kurios patiria neštumo nutraukimus, taip pat ir dėl persileidimo, gali 15 metų būti uždarytas į kalėjimą Salvadoro. Prieš abortus nukreiptas įstatymas sukelia tik skausmą moteriams. Vakar teismas skiria 30 metų laisvimo bausmę Karmen Vaskės moteris ir e, mergaitės neturi jokių lytinių reproduktinių teisų, taip pat ir teisų neštumo nutraukimą. Salvadore mes turime e, paraginti Salvadoro patvirtinti įstatymų pakeitimus tam, kad tam tikromis aplinkybėmis uh, abortai nebūtų laikomi nusikaltimai. Šiandien turime pasiūsti šioms moteriams labai aiškę žinę, kad jos ne vienos e, ir kad mes jas palaikome šioje kovoje. Ačiū ponui Kanui. Dar žodis pono Jūrikui. Ačiū. Noriu pasinaudoti 164 mūsų e, darbo tvarkos taisyklių straipsnių, pagal kurį yra užtikrinama teisė gauti atsakymą. Į tam tikrus klausimus. Nors kad įdėmėsi tiek Sarajas Post, tiek ir pono Polšako, kad jūs visą laiką kalbate e, apie duomenis, kurios pateikia Amnesty International. Tai yra organizacija, kuri ir mūsų parlamente, pavyzdžiui, Libė komitete yra pasisakiusi už abortus. Tai yra organizacija, kuri laiko vaiką ne e, tik kaip moters kūną surėmė dalį, tačiau kaip auglį, kurį galima pašalinti. Išklausykite pirmiausiai Salvadoro valdžios atstovų, o nesiremkite vien tik tai tą e, vienašališką propagandą. Ačiū. Pirmininkė. Ačiū už. Uh, jūsų pasisakymą. Dabar išklausysime komisijos nario vėlos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimi parlamento nariai, ES yra puikiai susipažinusi su moterų padėtimi, kurios persekiojimas e, dėl e, neštumų traukimo Salvadare. ES ir komisija pareiškė susirūpinimą, kad daugeliu atveju yra taikomos laisvės atimimo bausmės moteriams, kurių neštumas nutrūksta taip pat ir dėl persileidimo. Todėl ES e, labai didelę reikšmę teikia nekaltumo prezum, prezumcijai bei e, proporcingumo principo taikymui visose teisminėse procesuose. Tam, kad atidžiai stebėtų situaciją, ES palaiko nuolatinius ryšius su e, pilietinėmis organizacijomis teikiančioms paramą moteriams ir merginoms e, teismo procesų metu. E, taip pat ES per įvairias kovos už žmogaus teisės organizacijas teikia teisinę pagalbą. Taip pat e, labai svarbu Salvadore pašalinti visas kliūtis, kad būtų e, apgintos žmogaus teisės, o e, šis klausimas yra labai aukštai ES darbo atvarkėje santykiuose tiek su Salvadoru, tiek su kitomis šalimis. Mums kelia nerima. Uh, Konstitucinio teismo sprendimai ir baudžiamojo teismo nuostatos ypač neleidžia nutraukti neštumo e, prievartavimo atvejais arba kuomet neštumas kelia grėsmę gyvybė. ES šį klausimą kelia pačiu aukščiausiu lygiu savo santykiuose su Salvadoru ir palankiai vertina vyriausybės pastangas pagerinti e, grėsmingą moterų padėtį. Be kitų iniciatyvų ES teikia paramą pavyzdinėms e, programoms, pavyzdžiui, tokioms kaip Kuidat Muher, e, siekiant e, pagerinti vyrų, moterų ir merginų prieiga prie lytinės ir reprodukcinės veikatos paslaugų, taip pat suteikiant daugiau galių moteriams. Europos Sąjunga ragina Salvadorą ir kitas šalis toliau dėti pastangas, e, kad pagerėtų situacija šioje srityje. Ačiū. Kiitos komissaari Velalle ja nyt e, ilmoitan, että olen vasta... Täällä on miestä tärsäkin. Noriu informuoti, kad gavau šešis pasiūlymus priimti rezoliucijas iš frakcijų. E, balsuosime šiandien. Ir balsavimas prasidės 12 valandą, o dabar pertrauka posėdžio.